Baigiame. Baigiame balsavimą. Tikiuosi, kad balsavote visi. Čia buvo bandomasis balsavimas. Taigi sistema veikia puikiai. Turėtume balsuoti dabar. Iš karto tą ir darysime, o po to pradės. Po to perėsime prie mūsų darbo atvarkės, kurioje yra įvairių klausimų. Ačiū. Aš norėčiau pasakyti, kad mano mm, pranešimas su pakeitimais yra perdarytas, perrašytas. Aš mm, kol nėra pritarta mūsų pakeitimams daugumos, taigi siūlyčiau nebalsuoti už jį, norėčiau, kad mano pavardė būtų išbraukta iš šito pranešimo. Išklausime kolegos pastabos, atsižvelgsime į jo pageidavimą, o dabar balsuosime vieną kartą, o po to žiūrėsime, ar pabaigoje jo pasiūlymas yra Ma ci sono molti blocchi, quindi penso che potremo anche procedere. Balsuoti yra daug punktų pateikta, tačiau manau, kad balsavimas vyks labai greitai. 36-64, kas už, kas prieš, visą bloką, kas prieš, kas už, kinta. 65, 66 atkrenta, 70, 70, kas už, kas prieš, susilaiko, kinta. 69 prieš susilaiko priimta. Imko vienas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Turėtume labai aiškiai kelti rankas, ne tik tai šešėlė pranešėjai ir koordinatoriai. 67 už prieš susilaiko priimta, 68 už prieš susilaiko priimta. Kas už, kas prieš susilaiko primta. 702. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Imko 2. Kas už, kas prieš susilaiko primta. 703. Kas už, kas prieš susilaiko primta. Neskubėkite, neskubėkite. Iš tikrųjų, balsuosime elektroniniu būdu. Dar kartą balsavimas prasideda. 73. Marija Matijas. Baigiame. Atmesta, atsiprašau. 74. Kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. 75. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 76. 75. Balsuojame elektroniškai. Prašome pradėti balsuoti. Manyčiau, kad priimta. 106 dviem dalimis. Kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko. Elektroniškai balsuojame, kad būtų aiškiau ir tikriau. Taigi balsuojame 106 antrą dalį. Baigime. Priimta. 67. Kas už, kas prieš, susilaiko, primta. Imko 9, kas už, kas prieš, susilaiko, primta. 78, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 79, kas už, kas prieš, susilaiko, primta. 80 už, prieš, susilaiko, primta. 81, kas už, kas prieš, susilaiko, primta. 82, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Atmesta. 83. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 84. Už, prieš, susilaiko, priimta. 85. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 83 85 prašote balsuoti kortelėmis, prašome tai ir daryti. Pradedame. Baigiame. Priimta. Imko 3. Kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. 86. 6, 7, 8 kartu. Kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. 98 atskrenta, 92 kas už, kas prieš susilaiko, priimta. 91 kas už, kas prieš susilaiko, atmesta. 93 ketvirtas kartu kas už, kas prieš susilaiko. 5, 6, 7 atkrenta, 28 kas už, kas prieš susilaiko, priimta, 29 kas už, kas prieš susilaiko, priimta, Inko 6 kas už, prieš susilaiko, priimta, Šimtas, šimtas. Nesupratau, kas čia yra. Taigi, lėčiau. Šimtas ir šimtas pirmas kartu, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Šimtas du atkanta, šimtas ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Šimtas trečias, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Šimtas penktas, kas už, kas prieš, 103. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Sakiau, kad priimta. 103. Norėtumėte, kad balsuotume kojotelėmis? 105. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 106 iki 116. Imtinai, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Imko 10, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Lybė 1, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 117, 118 blokė, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 119 atkrenta, 122, kas už, kas prieš susilaiko, priimta. 111, kas už, kas prieš susilaiko, priimta. 121 e, atrodo atmesta, bet balsuokime kortelėme. Pradėm balsuoti. La votazione chiusa. Baigiamą balsavimą atmesta. 123, 124 ir 25 kartų už prieš susilaikė pritarta. 126 atkrenta, 128 kas už prieš susilaiko atmesta. 127, 128 ir 130 kartu, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 131, 132, 133 kartu, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 134, 135, 136 kartu, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 137, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 138 už, prieš, susilaiko, priimta priimta, 139, 140 už, prieš susilaiko priimta, 141, antras ir trečias kartu už, prieš susilaiko priimta. Nuo 146 iki 152 kartų už, prieš susilaiko priimta. 145 ir imko 7 kartu už, prieš susilaiko priimta priimta. 144 už, prieš, susilaiko, priimta. 147 už, prieš, susilaiko, priimta. 149 už, prieš, susilaiko, priimta. Libe 2 už, prieš, susilaiko, priimta. 153 ketvirtas ir penktas kartu už prieš susilaiko priimta, atkrenta 156, 157, 159, 161 ir 62 kartu už prieš susilaiko priimta, 158 už prieš susilaiko atmesta, 160 už prieš susilaiko atmesta, 163 už prieš susilaiko priimta, Libe 5 už, prieš, susilaiko, priimta. Libe 6 už, prieš, susilaiko. Manau, kad atmestas 164 ir 165 už, prieš, susilaiko. Manau, kad priimta. Jeigu niekas neprašo patikrinti, 166 atkrenta, 167 Mano manimo, jis atkrenta. 167, 8 ir 9 kartų už, prieš, susilaiko, priimta. 170 atkrenta nuo 171 iki 176 kartų. Už, prieš, susilaiko, priimta. 172 už, prieš, susilaiko, priimta. 177 už, prieš, susilaiko, priimta priimta 178 ir 9 kartu už, prieš susilaiko priimta 180 atkrenta nuo 182 iki 186 kartu už, prieš susilaiko priimta imko 8 už, prieš susilaiko priimta imko 4 už, prieš susilaiko priimta 181 už prieš susilaiko priimta, 183 už prieš susilaiko atmestas. 187 už prieš susilaiko atmestas, 188 kas už prieš susilaiko priimta, 182 nuo 182 iki 121 kartu už prieš susilaiko atmestas priimta, nuo 122 atkrenta, 123 už, prieš susilaiko priimta, 124, 5 ir 6 kartu už, prieš susilaiko priimta, 197 už, prieš susilaiko priimta, 198 už, prieš susilaiko priimta, 199 ir 200 atkrenta, 201 už prieš susilaiko priimta, 202 už prieš susilaiko priimta, atkrenta 203, 204 už prieš susilaiko priimta. 205 e, ir 206 už prieš susilaiko priimta. 207 ir 8 atkrenta. 209 už prieš susilaiko priimta. 210 už prieš susilaiko priimta. 211 už prieš susilaiko priimta. 212 13-14 kartų, kas už prieš susilaiko priimta 215 už, prieš susilaiko priimta 216, 17, 18 kartų už, prieš susilaiko priimta, atkrenta 219 ir 220, 221, antras ir trečias kartų už, prieš susilaiko priimta, atkrenta 224, 225 už, prieš susilaiko priimta atmesta. 226 už, prieš susilaiko atmesta. 227 už, prieš susilaiko priimta. 228 ir 9 kartu už, prieš susilaiko priimta. 230 už, prieš susilaiko priimta. 231 ir 2 kartu už, prieš susilaiko priimta, 233 už, prieš susilaiko priimta, 234, 5 ir 6 kartu už, prieš susilaiko priimta, 237 atkrenta, 238 už, prieš susilaiko priimta, 239 už, prieš susilaiko atmesta. 241 ir antras kartu už prieš susilaiko. Priimta 243, atkrenta 200, nuo 244 iki 251 už prieš susilaiko priimta. Lybė 3 už prieš susilaiko priimta, lybė 4 už prieš susilaiko priimta, libe 7 už prieš susilaiko priimta, imko 5 už prieš susilaiko priimta, 252 už prieš susilaiko priimta. 253 už prieš susilaiko priimta, 254 už prieš susilaiko atmesta, 255. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 254 prašo Ashley Fox. Taigi pradedame balsavimą elektroniškai. Veikiame balsavimą. Bet aišku, visada geriau pasitikrinti, nors matau, kad rezultatas kaip ir maniau. Atmesta. 255 už, prieš susilaiko priimta. 256 už, prieš susilaiko priimta Patikrinkime elektroniškai. Manau, kad atmesta, bet pradėkime balsuoti elektroniškai dėl 256. Baigiame balsuoti. Priimta. Gerai padariau, kad patikrinau. 257 už, prieš susilaiko priimta, 258 už prieš susilaiko priimta 259 už prieš susilaiko priimta 260 už prieš susilaiko priimta mm, pirmas pakeitimas už prieš susilaiko priimta kartu nuo antro iki ketvirto pakeitimų prieš susilaiko priimta, penktas pakeitimas už prieš susilaiko priimta, nuo šešto iki penkiolikto pakeitimų kartu už prieš susilaiko priimta, septintas už prieš susilaiko atmesta, devintas už prieš susilaiko atmesta, dešimtas už. Pasitikrinkime dėl devinto. Tikrai atmestas. Bet jeigu norit, galim. Dešimtas už, prieš, susilaiko. Manau, priimtas, bet pasitikrinkime elektroniškai dėl dešimto. Baigiame balsuoti. Priimta. Nuo 16 iki 19 kartų už, prieš, susilaiko. Priimta. Priimta nuo 20 iki 24 už, prieš, susilaiko priimta, 21 už, prieš, susilaiko priimta, nuo 25 iki 28 kartų už, prieš, susilaiko priimta, nuo 29 už, prieš, susilaiko priimta, 30 už, prieš, susilaiko priimta, nuo 31 iki 33 kartų už prieš susilaiko priimta, 34 už 34 pakeitimas. Už prieš susilaiko priimta nu, nuo 35 iki 37. Už prieš susilaiko priimta 38. Už prieš susilaiko priimta 30, nuo 39 iki 41 už, prieš susilaiko priimta, 42 už, prieš susilaiko priimta, nuo 43 iki 45 už, prieš susilaiko priimta, 46 už, prieš susilaiko priimta, 40, nuo 47 iki 49 kartų už, prieš susilaiko priimta, 50 už, prieš susilaiko priimta primta. Nu, 51, 2 ir 3 kartu už, prieš susilaiko primta. 54 atkrenta, 55 už, prieš susilaiko primta. 56 už ir 7 kartu už, prieš susilaiko primta. Atkrenta 58 ir 59 nuo 60 iki 62 kartu už prieš susilaiko priimta, libe A, kas už prieš susilaiko priimta. Paskutinis balsavimas. Aš manau, kad, kaip kad siūlė kolega Šefhauser, dėl jo vardo išbraukimo, jeigu būtų pritarta pakeitimams, aš manau, kad tikrai E, pranešėjas pašalino jo pavardę. Pritarime šiam pasiūlymui. Taigi, manau, kad mes galime pereiti e, prie balsavimo dėl pranešimo be e, pranešėjo pavardės. Pradedame balsavimą. Baigime balsavimą. 46 už, 7 prieš, 0 susilaikė, dėkoju. Ir dėkoju kolegai Schaffhauser, kuris padėjo e, šios, e, da, šio dokumento patvirtinimui, prisidėjo prie patvirtinimo. Dabar perduosiu pirmininkavimą kolegai Schaffhauser. So, dear colleagues, let us continue with the agenda. It was a real... Gerbiami kolegos, tęskime darbą pagal darbo atvarkę. Iš tiesų, balsavimas buvo labai greitas, kai kada buvo net sunku sekti, bet e, viską spėjome. Dėkoju, kad suteikėte man garbę pirmininkauti likusiai mūsų komiteto posėdžio e, daliai. Jeigu niekas neturi pastabų dėl darbo tvarkės, tai tuomet mes pradedame darbą pagal darbo tvarkę. Pirmininko pranešimai norėčiau pasakyti, kad dėl aštunto punkto pranešėjas ponas Henkelis paprašė, kad nuomonės, nuomonės Europos standartais svarstymas būtų atidėtas iki vasario šeštos dienos. Dabar trečias darbo tvarkės E, punktas, tai yra posėdžio protokolo tvirtinimai, tai yra e, rugsėjo 26, spalio 12, 13 ir lapkričio 9, 10 e, posėdžių darbo tvarkių, protokolų tvirtinimai. Ar niekas neturi pastabų, jeigu ne, tai tuomet protokolai patvirtinti. Toliau diskusija dėl ESE valdžios veiksmų plano 2016-2020 metams. Pranešė yra ponia Angelika Milinar. 2016 metais komisija paskelbė komunikatą, kurį pavadino e, e valdžios veiksmų planas 2016-2020 metams. E, IMKO rengia pranešimą savo iniciatyvą, o ITRE pagal 54 darbo tvarkos taisyklę taip pat turi kompetenciją šioje srityje, todėl mes rengiame nuomonę. E, šiandien svarstysime ponios Milinar e, nuomonę. E, Diskusijoms skirsime nedaugiau kaip 40 minučių. Pradėsime įprastinę tvarką. Pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjai, paskui šešėliniams pranešėjams, o paskui suteiksiu žodį visiems kolegoms, kurie nori pasisakyti ir paskui komisijai. Dabar e, žodis pranešėjai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, e, E, valdžios kūrimas yra labai svarbus skaitmeninės rinkos elementas ir jis galėtų padėti sumažinti efektyvumą, sumažinti administracinę naštą ir kaštus. Todėl aš sveikinu e, valdžios, ESE e e valdžios veiksmų planą 2016-2020 metams, kurį parengė komisija, o mano o savo nuomonėje aš akcentuoju tuos aspektus, kurie yra svarbus mūsų komitetui. Ir e, tai yra klausimai, kur mes pagal 54 darbo tvarkos taisyklę turime bendras kompetencijas su IMKO komitete. Man atrodo, kad yra labai svarbu susiųsti, sukurti. E, tvarius, e, tvarų reglamentavimą šioje srityje ir yra labai svarbu nepamiršti e, Europe Facility ir kitų e, technologinių elementų kaip e, pabrėžiu savo nuomonėje, yra labai svarbu, kad tie, e, tos e-valdžios paslaugos tinkamai veiknu, veiktų, tam reikia pasitelkti naujas technologijas, pavyzdžiui, dėlius duomenų kiekius ir daiktų internetą e, arba debesiją. Ir taip pat mes turime ne, nepamiršti technologijų vystimosi ir visuomet aktualinti tą e, e valdžios e, veiksmų planą. Ir yra labai svarbu, kad būtų galima, kad trečiosios šalis galėtų naudotis e, tais e valdžios vartais. Ir manau, kad privatus sektorius taip pat e, yra e, svarbus e, šioje srityje ir gali pasiūlyti inovatyvius sprendimus. Taip pat manome, kad prieš patvirtinant tą veiksmų planą ir imantis veiksmų reikia įvykdyti tam tikras sąlygas, reikia sukurti e, tam tikras infrastruktūras, pavyzdžiui, plačia juosti interneto ryšį, ryšį, telekomunikacijų tinklus, kurie yra svarbus mobiliajam ryšiui. Ir e, taip pat yra labai svarbu, kad e, su šiais valdžios vartais susipažintų ir piliečiais. E, piliečiai, nes dabar jie per mažai naudojasi. Todėl būtų svarbu, kad e, e, tie e, e-valdžios internetiniai vartai būtų padaryti patogiai vartotojui ir būtų paprasti, vartojimas būtų paprastas. Ir aš sveikinu komisijos norą įtraukti ir kitas institucijas į šį procesą. Manau, kad Europos parlamentas šiame procese e, gali e, labai daug ką pasiūlyti ir aš jau iš anksto džiaugiuosi bendradarbiavimu su e, kolegomis ir noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams. Dėkoju, ponė Milinar. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Pirmiausia, pasisakys EPP šešėlinė pranešė ponė Sander. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Visų pirma, norėčiau padėkoti savo kolegė Angelikai Mlinar už puikų darbą. Ir norėčiau pridėti keletą idėjų. Galbūt bus galima papildyti kažkiek nuomonę, jeigu tai yra įmanoma. E, viešųjų paslaugų skaitmeninimas visiems duos naudos, nes procesai bus skaidresni, e, taupysime kaštus, naudosime mažiau popieriaus. Tai yra labai svarbu visoms mūsų įmonėms, ypač e, mažoms ir vidutinėms įmonėms, todėl norėčiau priminti, kad mes čia kalbame apie principą, kuris, jeigu bus tinkamai naudojamas, padės sutaupyti apie 5 milijardus eurų per metus. Toliau kiti man svarbus aspektai būtų e, visų pirma pasitikėjimas, nes pasitikėjimas yra pirmasis žingsnis į sėkmę. Todėl yra labai svarbu, kad ta infrastruktūra būtų saugi. Toliau skaitmeninė įtrauktis man yra labai svarbus aspektas. Elektroninės paslaugos E, neturėtų pakeisti e, personalą, kuris, pavyzdžiui, kaimo vietovėse padeda žmonėms. Aš čia turiu omenyje e, senyvo amžiaus žmonės ar žmonės su negale, kurie galbūt neturi galimybės naudotis elektroninėmis paslaugomis, neturi tinkamų kompetencijų turime padaryti viską, kad neatsirastų skaitmeninė spraga. Aš pati esu kilusi iš pasienio regiono, todėl norėčiau pakalbėti apie tai, kad tos paslaugos turėtų būti tarp valstybinės, jos neturėtų sustoti prie sienų valstybių. Ir manau, kad reikia kiek įmanoma greičiau paskatinti informacijos mainus. Ir, Ir norėčiau dar taip pat atkreipti dėmesį, ponė pirmininkė, kad yra labai svarbu, kad šitos paslaugos būtų visiems prieinamos ir kad visi suprastų, e, kaip e, jomis naudoti. Šia reikia nepamiršti ir daugia kalbystės aspekto. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją paruošus labai gerą nuomonę dėl elektroninių paslaugų. Iš tikrųjų, tokia programa yra labai svarbi, jinai užtikrins e, sąveiką ir šiame pranešime yra atkreipamas dėmesys į gerasias praktikas, taip pat nurodomi jau įgyvendinti projektai. Čia šioje pranešime sakoma, kad reikia sukurti europinę atskaitos uh, E, ir saveikumo platformą. Taigi šita sistema turėtų veikti sėkmingai, kadangi tai yra pagrindinis šitos sistemos pagrindas ir labai svarbu, kad šita platforma būtų skaitmeninė, kitaip jinai nebus iki galo gyvendinta. Taip pat reikia suformuluoti prioritetus, kai kursime šitą platformą ir taip pat reikėtų aiškiai pasakyti, kad reikėtų pakeisti šito pasiūlymo kai kurios dalykus, pateikiant pakeitimų siūlymus. Taip pat reikėtų pasakyti, kad reikėtų siūlomų paslaugų kokybę piliečiams pagerinti ir taip pat atkreipti į dėmesį į gyventojų poreikius, kadangi ne visi supranta technologinę pažangą ir taip pat reikėtų ypatingą dėmesį kreipti į asmenų e, problemas ir poreikius ir prie jų priderinti technologinę pažangą, ekonomikos augimą. Ir mums reikia duoti labai aišku atsaką tiems asmėms, asmenims, kurie turi uh, tam tikrų poreikių, o ne tik tai žvalgytis į informacinių technologijų pažangą. Taigi mes turėtume teikti tas e, paslaugas, e, pirmiausia, surinkę informaciją iš e, gyventojų. Taigi pagal šitą veiksmų planą reikėtų, ko gero, numatyti ir telekomo dokumentų rinkinį ir Taip pat e, reikėtų turėti omenyje um, uh, Europos uh, tą penktąjį informacijų technologinių planą. Labai svarbu, kad tos paslaugos, kurios būtų teikiamos visuomeniai, būtų kokybiškos. Dėkoju, dėkoju, kad jūs kalbėjote ne per ilgai. Norėčiau, kad visi sugebėtų turėtų laiko pasakyti ECR. ECR šešėlis pranešėjas yra. Atrodo, ECR ir žaliųjų šešėlių nėra. GU atstovas, atstovė Matijas. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti panešioje už nuveiktą darbą. Iš tikrųjų, tas veiksmų planas dėl elektroninės valdžios vartų yra labai svarbus, labai svarbu uh, kad dokumentai būtų greitai paruošti, kad apskritai būtų mažinama e, e, e, demokratija ir kad šitas procesas būtų įtraukus. Norėčiau išsakyti savo nuomonę, žinoma, į nuomonę negalima visko įtraukti, aš tą puikiai suprantu, tačiau aš manyčiau, kad būtų visiškai svarbu ir naudinga įtraukti papildomus uh, elementus, kurie jau yra tam tikrą tikrų aspektų e, paminėti, tačiau jas reikėtų išplėtoti. Tai yra, reikėtų, kad tas procesas būtų labiau įtraukus, turint omenyje, kad technologijos vystosi labai greitai ES ir tačiau prieiga prie technologinės pažangos yra nevienoda ir todėl reikėtų užtikrinti visiems vienodą prieigą prie informacinių tiklų ir taip pat reikėtų turėti omenyje, kad reikia e, stiprinti asmens duomenų apsaugą. Taigi šitą nuostatą reikėtų labiau išplėtoti ir atkreipti dėmesį į tai, kad ES teisės aktai E, ginantis e, asmens duomenys e, sudaro labai gerą duomenų apsaugos pagrindą ir reikėtų tinkamai juos taikyti ir taip pat reikėtų paminėti, paminėti fondų taikymą. Aš pateiksiu savo pasiūlymą. Manyčiau, kad tą veiksmų planą turėtų įgyvendinti įvairios suinteresuotos šalys, Pirmiausia, žinoma, reikia atsižvelgti į piliečių poreikius ir ypatingą dėmesį kreipti e, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės. Taip pat reikėtų turėti omenyje, kad įmonės turėtų galimybę ir perduoti kai kurias teisės savo e, subrangovams. Dėkuoju. SND vardu Blanko Lopes. Ačiū pirmininkė. Akivaizdu, kad e, lab, svarbiausias dalykas yra įdėkti naujasias technologijas, o tai reiškia, kad mūsų administracinės struktūros turėtų prisitaukyti prie e, mm, informacinės pažangos, o tai reiškia, kad būtų galima sumažinti E, biurokratiją ir sutaupyti labai daug lėšų. Tačiau piliečiai taip pat turi vaidinti bene svarbiausią vaidmenį. Visos šitos naujos galimybės yra susijusios ir su naujomis rizikomis. Kokios jos, pavyzdžiui, domenų apsaugos rytyje, jau buvo minėta apie tai, bet to aš norėčiau pasakyti, kad technologinė pažanga nesugebės padaryti vieno dalyko. Pavyzdžiui, technologinė pažanga neužkirs kelių teritoriniams skirtumams. Vienos teritorijos turi puikią prieigą prie tų naujų tinklų, o kitos teritorijos arba regionai tokių galimybių neturi. Todėl šitas transformacijos procesas neturėtų daryti uh, dar didesnio skirto tarp vienų ir kitų valstybių ir tarp atskirų regionų. Daugiau žodžių neturi, pakalbėti neprašo niekas, todėl. For... Komisijos atstovas. Dėkoju už tai, kad suteikėte man žodį ir, ir už galimybę atvykti į Europos parlamentą. Visų pirma, komisija norėtų padėkoti parlamentui ir ITRE komitetui, e, kad e, jūs bendradarbiaujate E, dėl šio bendro veiksmų plano. Ir, e, kaip Jūs minėjote, e, įvairių naujų technologijų taikymas gali sumažinti administracinę naštą ir padėti vis, įtraukti aktyviau visuomenę. Mes taip pat pritarėme, kad yra labai svarbu, kad komisija teiktų gerą pavyzdį ir Ir taip pat pripažįstame, kad ir kitos institucijos daro didelę įtaką e, šiam veiksmų planui. E, noriu pasakyti, kad šitas e, veiksmų planas, palyginus su ankstesniuoju, yra dinamiškesnis. Tai reiškia, kad tie veiksmai, kurie įtraukti į dabartinį veiksmų planą, bus papildyti papildomais veiksmais. Ir mes netgi įkūrėme platformą, per kurią galėsime į, į, išgirsti piliečių e, verslo subjektų nuomonę. Galėsime kartu su e, platformos naudotojais parengti naujas, e, naujus veiksmus. Ir tai yra vienas e, iš pagrindinių šio veiksmų plano tikslų. E, ir man yra labai džiugu, kad jūs pakvietėte mane dalyvauti šiuose diskusijose. Man buvo įdomu paklausyti jūsų, nuo, išklausyti jūsų nuomonės. Dėkoju. Dėkoju komisijai už pasisakymą. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai. Dėkoju. Noriu padėkoti visiems kolegoms ir esantiems šešėliniams pranešėjams iš to, ką išgirdome, galime padaryti tokią išvadą, kad mes galime parengti tikrai e, rimtą nuomonę šioje srityje ir norėčiau pateikti Jums tokią informaciją, kad e, pakeitimus keisti galima iki e, sausio 17 dienos vidurdienio, o paskui mes tiesiog tęsime darbą ir tikiuosi, kad mes, pavy, mums pavyks puikiai bendradarbiauti. Dėkoju. Dėkoju, ponė Milinar. Baigėme diskusijas dėl ESE e valdžios veiksmų plano 16-20 metams. Noriu pasakyti, e, komitet, e, kom, kad balsavimas komitete yra numatytas vasaro 28 dieną, o kada balsuosime plenarinėme posėdėje dar nėra patvirtinta. Ir e, taip pat e, yra labai svarbu, kad susirinktų ir kiti parlame, parlamento nariai, kurie nori dalyvauti kitose diskusijose. Dabar kalbėsime apie valstybėms nariams nustatytus įsipareigojimus 2021-2030 metams sumažinti išmetamų šiltnamų, e, šiltnamą efektą sukeliančių dujų metinį kiekį. E, Liepos mėnesį 2016 metų komisija parengė atitinkamą dokumentą, kuriame e, nustatė tikslus, kaip e, reikia sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 2021-2030 metais. Ir e, E, čia e, šis pasiūlymas yra e, priekybos apivartiniais taršos leidimais sistemos dalis ir padės sumažinti, ir čia yra kalbama apie 60 procentų kiekio sumažinta, iš sumažinimą Envi yra kompetitingas komitetas, o ITRE turi pateikti savo nuomonę šiuo klausimu. Turime apie 40 minučių diskusijoms šiuo klausimu ir vėl elgsimės tradiciškai. Pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjui, jeigu jis jau atvyko, e, kadangi jo dar nėra, bet žinau, kad jis yra pakeliui, tai jis kaip tik dabar įeina. E, taigi mes turime tiesiog palaukti vieną minutę. Aš žinau, kad geriausi pasisakymai pavyksta tada, kai įleki į salę vėluodamas. Welcome. The voting was uh, rather quick today and, and Šiandien labai greitai e, balsavome ir trumpai pasisakėme e, ankstesnių klausimų, taigi dėl to anksčiau pradedame nagrinėti šį klausimą, o dabar suteiksiu žodį Jums kaip pranešėjui. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir atsiprašau, kad vėlavau, nes dar turėjau būti Envi komitete, bet galiausiai spėjau atbėgti ir šitas diskusijas. E, Galiu pasakyti, kad komisijos pateiktas pasiūlymas yra labai svarbus dokumentas, kalbant apie priekybą apivartiniais taršos leidimais ir mes taip pat turime nepamiršti klimato kaitos iššūkių. Naujas reglamentas nustato naujus privalomus tikslus valstybėms narėms sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį 2021-2030 metais. Kalbant apie Europos parlamento darbą, ITRE mm, teikia nuomonę kompetitingam komitetui, atsakingam komitetui ENVI ir e, mes tikimės e, bendradarbiavimo su ENVI komitetu, su e, komiteto pranešėjų ponu Herbrandi ir iš tiesų, aišku, gali išsiskirti Envi ir ITRE komitetų nuomonės, bet mes bandysime kažkaip suderinti tas pozicijas, suderinti tuos du dokumentus, e, tai yra ITRES nuomonė ir Envi komiteto pranešimą. Vakar buvo pirmasis neformalus šešėlinių pranešėjų susitikimas ir, aišku, kaip ir reikėjo tikėtis, išsiskyrė politinių frakcijų nuomonės Tačiau nepaisant to, man susidarė nuomonė, kad e, mes gerai pradėjome diskusijas ir kad kai kurios probleminius klausimus galėsime išspręsti. Todėl e, tikrai man būtų labai svarbu, kad mes e, gerai bendradarbiautume su šešėliniais pranešiais ir galėtume parengti nuomonę, kuri tenkintų visas e, politinės frakcijas ir visus kolegas dirbančius įtrė komitete. Norėčiau išvardinti penkias svarbiausias rytis, e, kuriuose, manau, e, kur, kurias, manau, turėtume paliesti savo komiteto nuomonėje. Visų pirma, e, reikia stiprinti ES ilgalaikę perspektyvą, nes man atrodo, kad komisijos komisijos pasiūlyme nelabai aiškiai apie tai kalbama, nelabai aiškiai kalbama apie Paryžiaus susitarimo rezultatus, apie ilgalaikius ES įsipareigojimus, e, siekiant mažinti CO2 kiekį. Toliau kitas e, svarbus aspektas yra. E, e, pradžia šito reglamento galiojimo ir e, kad kad nebūtų didinamas biudžetas šioje srityje, Aš norėčiau, kad 2017 metai būtų e, šito reglamento e, veikimo pradžia, bet kol kas nėra dar envi pozicijos šiuo klausimu. Ir kiek supratau vakar, E, kitos politinės frakcijos palaiko tokią mano idėją. Toliau trečias klausimas yra lankstumo mm, mechanizmas. Man atrodo, tai yra be nesudėtingiausia šio dokumento dalis, kaip e, suderinti tradicinį lankstumo mechanizmą ir dabartinį. E, e Ir dabar, dabar komisijos pasiūlyta lankstumo mm, mechanizma. Pirmininkas prašo e, pabaigti greičiau, nes baigėsi laikas kalbėjimo. E, E, toliau yra e, reglamento e, vidurio laikotarpės peržiūros aspektas, kuris taip pat yra labai svarbus ir manau, kad reikia nuolat sekti padėti valstybėse narėse ir nuolat atnaujinti reglamentą ar jį peržiūrėti, pažiūrėti, ar jis atitinka aktualią situaciją. Dėkuoju ir atsiprašau, kad nutraukiau jūs, bet tiesiog nėra. E, nėra daug laiko, aš esu ne vokietis, bet švedas, bet švedai kaip ir vokiečiai griežtai laikosi taisyklių, todėl aš laikausi griežtai laiko mini, mini, limito. Dabar sveiksiu žodį šešėliniam pranešėms. Pirmasis kalbės ponas Šenkeli. Uh, Dėkoju. Aš norėčiau pritarti pateiktiems pasiūlymams. Ir pranešėjas, ko gero, siekia net ir e, per daug. E, jis siekia pažangos sąnaudų veiksmingumo srityje ir tikrai reikėtų užtikrinti maisto saugumą ir darbo vietų kūrimą Europoje. Visų pirma, mes visi pritarėme tam pačiam tikslui dėl 2020 metų, bet mes e, manome, kad e, reikėtų pritarti taip pat ir Marakešo susitarimui. Bet aš nepritarčiau štai kam. Manau, kad 2020 metų e, data yra gera, o 2017 metai, kuriuos siūlo pranešėjas, manau, kad yra per anksti ir valstybės narės galėtų nepristaikyti prie šių reikalavimų. Antra, lankstumas, apie kurį yra rašoma, e, tikrai manau, kad e, LUCF. Lu E, kreditai, kuriuos siūlo komisija 280, jų, manau, yra geras pasiūlymas. Pranešėjas siūlo 290. Mano manimu, tai yra per daug. Taip pat tikrai būtina užtikrinti maisto saugą. Maisto sauga yra tikrai labai svarbi visų e, sustarimų dalis. Taip pat aš nepritarčiau ir dėl ETS lankstumumo lankstumo komisija e, siūlo 100, o jis siūlo sumažinti iki 50. Kai, e, e, aš manau, kad tikrai turi būti mažinamas išmetalų kiekis. Ir manau, kad reikėtų taip pat atsižvelgti ir į tokius e, reiškinius, kaip pavyzdžiui Brexit ir panašiai ekonomikos smukimą ir taip toliau. Manau, kad Brexitas tikrai paveiks ir dėkoju pranešėjų ir komisijai. Dėkoju Kelį. Pone Keli, jūs, kalbėjo, jūs kalbėjote mažiau negu dvi minutės, aš džiaugiuosi dėl to. Dabar perėsime prie SND frakcijos. Uh, uh, pranešė e, atstovės e, ponios Bonafė. Stengsiuosi aš taip pat pasitekti tą pačią strategiją. Dėkoju pranešėjai už pranešimą ir už susitikimą, kuris įvyko vakar. Aš manau, kad šis dokumentas yra svarbus. Tikrai mums reikia strategijos, pagal kurią įgyvendintume Paryžiaus susitarimus. Uh, E, ir kad ir mm, mažintume CO2. E, praėjusią savaitę pritarėme ETS, Envi komitete ir dabar jau turime šį svarbų dokumentą, kuris galioja sektoriams, kuriems negalioja ETS. Ir tie metai nuo 20 iki 30 tikrai bus labai svarbus siekiant šių tikslų. Aš norėčiau pasakyti, kad komisijos pasiūlymas, mano manimu, taip pat yra geras. Mes galime tikrai juo remtis. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, yra tam tikrų aspektų, e, kuriuos, kurie yra, turėtų būti susijęti su veiksmais, turėtume imtis veiksmų, kaip kad minėjo ir parnešėjas, ir kiti kolegos. Tikrai e, dėl lankstumo Aš manau, kad reikėtų šiek tiek peržiūros šioje srityje, reikėtų patikrinimo, naujų lankstumo priemonių. Tai pasakytina apie ATMS sistemą ir apie LULCF sistemą. Manau, kad reikėtų patikrinti, ar tikrai yra užtikrinamas nuoseklumas e, tarp veiklos e, per dviejus metus. Taip pat e, reikėtų ir vertinti tą klausimą, kuris yra susijęs su pirminiu tašku, nuo kurio reikės vertinti mažinimą. Ši sistema, kuri dabar yra siūloma, e, teikia privalumus tiems, kurie jau dabar atsilieka. E, ir ne, e, neskatins šalių, kurios jau daugiau pasiekia. Ir taip pat pažangos vertinimo srityje mums reikėtų metinių patikrų Ir e, dabar siūlome stumus patikros yra, nu, turėtų būti daromos kas penkerius metus, mes norėtume jų kas met. Dėkuoju. Dėkuoju, aš nematau EKR frakcijos atstovo, taigi Alde, ponė Hirink, e, pavaduoja savo kolegę Karoliną Punzitą. E, pranešėjau kolegos. Aš kalbu kolegės Karolina Punceto vardu, dėja ji negalėjo atvykti šį posėdį. Visų pirma, Punset norėtų padėkoti pranešėjui už dokumentą, nes juo tikrai geriname komisijos pasiūlymą ir pateikėme pasiūlymų. Jos manimų šis dokumentas turėtų stiprinti ES poziciją ilgalaikiu laikotarpiu, laikantis Paryžiaus sustarimo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo tikslų. Ji mano, kad trajektorijos pradžia 17 metais, o ne 20 metais būtų svarbu, būtų svarb, svarbus aspektas, taip būtų galima sumažinti išmetalus jau 20 metais ir siekti griežtesnių tikslų. E, dėl e, pasiūlytų mechanizmų Alde mano, kad tos priemonės galėtų būti naudingos valstybėms narėms, bet tikrai jos turėtų duoti naudą valstybėms narėms, mažinant CO2. Taigi ji mano, kad mažesnis kiekis e, LULUCF kreditų e, Tai yra 190 milijonų būtų geras pasiūlymas ir atitiktų energetikos veiksmingumo tikslus. O konkurencingumas taip pat būtų užtikrinamas žemės ūkio e, srityje. Na, o dėl atitikties tikrinimo komisijos, komisija siūlo. Uh, kas penkerius metus e, atlikti patikrą, o įtrė siūlo tai daryti kasmet. Pone Punsit mano, kad patitikra, patikra atitiktis turėtų būti tikrinama dažniau negu penkerius, kas penkerius metus, e, galbūt kas dviejus su puse. Alde pranešėjos, e, šiandien pranešėjos manimų šį E, šią schemą reikėtų susijęti su jungtinių tautų klimato e, kaitos konvencija ir 2023 e, metais Paryžiaus sustarimo įgyvendinimo peržiūra. Kolegė yra pasiruošusi bendradarbiauti su pranešėjų ir šešėliniais pranešėjais. Dėkoju. Toliau guva. Buvo... Ponas Benito Silvaga, dvi minutės. Dėkoju. E, pirmininkė, labas rytas. Nieko naujo nepasakysiu. Kai, kai kalbame apie Paryžiaus sustarimą ir apie vieną su pusę laipsnių, e, mes kalbame apie tuos tikslus, kuriuos pasiūlė komisija yra ambicingi, bet ko gero jų neužtenka pasiekti vienam tarptautiniam mm, tikslui. Yra tam tikrų sektorių, kuriems nėra taikomi EMTS. E, taigi, mes turėtume užtikrinti, kad nepakenksime e, tarptautiniams susitarimams. Taip pat svarbu nustoti galvoti, kad aplinkosauga ir ekonomika prieštarauja viena kitai. Mums reikėtų užtikrinti bendradarbiavimą ir turėtume galvoti apie tai, kaip turėtume mažinti išmetalus ir, didinda, ir didinti energetinį veiksmingumą. Mes susipažinome su pasiūlytais pakeitimais ir manome, kad jais tikrai pagerinamas pirminis komisijos pasiūlymas. Visų pirma, 2017 metų pirminis taškas mūsų manimo yra geras, gera idėja. E, pasitelkę jį mes galėsime labiau sumažinti išmetalus ir galėsime gerinti prisiderinimą e, prie reikalavimų ir prie, perėsime prie perinamojo laikotarpio. Antra, Dėl patikros ir peržiūros mes pritarėme pasiūlytai, pasiūlytai idėjai, pasiūlysime taip pat pakeitimų. Manome, kad reikėtų atsižvelgti ir į UNFCCC. E, ir pristaikant prie tikslų reikėtų skatinti tuos, kurie padeda tikslų siekimui, prisideda prie to siekimo, užuot juos baudus. Mes manome, kad kainos nustatymas aplinkosaugai nėra e, geras e, dalykas. Na, o dėl žemės panaudojimo mes esame susirūpinę, nes nemanome, kad tai yra kažkoks pastovus dalykas ir tiksliai apskaičiuojamas e, aspektas. Reikėtų pagalvoti taip pat ir apie neigiamas emisijas ir jų absorpciją. Dėkoju. FDD ponas Tamburano dalyvauja, bet nepaprašė žodžio. ENF nedalyvauja, taigi komisija. E, ponas e, Metskė dėgė klima e, vadovas. Dėkoju. Mm, pritariu parlamentui, kad tai yra tikrai labai svarbus klausimas, nes apie 60 procentų E, šiltnamio efektą sukeliančių dujų apimama šiuo pasiūlymu. Atsiprašau, kalbėsiu ilgiau negu dvi, dvi minutės. Aš norėčiau paminėti penkis dalykus dėl šios nuomonės projekto. Dėkojame už ją praneš, e, pranešėjui. Visų pirma, norėčiau pasisakyti apie ilgalaikę ambic, ilgalaikės ambicijas. Reikėtų paaiškinti, ką turime omenyje šiuo atveju. Pasiūlyme Matome, kad šildo efektą sukeliančių dujų e, tur, kiekis turi būti mažinama e, iki nulio, iki 2030 metų transporto ir kitose e, sektoriuose. Ir e, tai reikš, kad galbūt mes ne, e, iki 2014 metų jau nebegalėsime auginti karvių, avių ir kitų gyvūnų. Aš nežinau, ar tikrai tai bus įmanoma. E, na ir taip pat nulinės emisijos turės būti ir transporto, ir statybų srityje. Na, antra, dėl šiltnamio efekto dujų um, um, bio bioenergetikoje. E, šiuo metu yra e, surenkamos tos e, dujos ir dešimtas pakeitimas siūlo panu, skaičiuoti jas ir kaip ne. E, TS. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir į tarptautinius ataskaitų rengimo standartus ir pasinaudoti jungtinių tautų CCC konvenciją. Taip pat dėl žemės panaudojimo kreditų. Aš nekalbėsiu apie kiekį, bet apie um, taikymo srities pakeitimą. Aš manau, kad pasiūlytas, pasiūlymas nėra nuseklus. Nes jeigu pažiūrėsite, pavyzdžiui, į miškų naikinimą, jeigu E, jį nebus atsižvelgta, reiškia, neatsižvelgsime ir į išmetalus toje srityje. Manau, kad mums reikėtų išsiaiškinti dėl šio uh, aspekto. Taip pat 18 ir 17 pakeitimai rodos e, nesuderinami tarpusavyje, ko gero gali būti šiek tiek redakcinių problemų. Dėl kasmetinio atitikties tikrinimo, taip, komisija siūlo penkerių metų ciklą, jeigu perėsime prie vienerių metų. Uh, Tai reikš, kad mes turėsime keisti ir e, žemės naudojimo e, atitikties tikrinimą ir e, kita, kitas, kitus tikrinimus. Tai didins administracinę naštą visose valstybėse narėse. Ir Rodos jau girdėjau pasiūlymą, kad galėtume pereiti prie dviejų su pusę metų Vadinasi, reikės e, ne kasmet teikti ataskaitas, bet kažkurio metu ir kas pusę metų. Tai irgi taip pat didins administracinę naštą. Na ir dar vienas aspektas, 10 e, straipsnis, 21 pakeitimas. Mūsų manimo nebūtų sąžininga reikalauti iš valstybių pateikti šios reikalavimus centrinėms ir, ir rytų Europos šalims. Aš nekalbėsiu apie lankstumą, nes e, pasiūlymas e, e, buvo vertintas, jau buvo padarytas poveikio vertinimas, žinoma, sistema bus sugriežtinta, bet manau, kad poveikiu, su poveikiu galima supažinti poveikio vertinime. Taip pat aš norėčiau pasakyti, kad komisija ir toliau bendradarbiaus ir pateiks visus reikiamus paaiškinimus bei ant pristatėjęs įtirė komitetui ir toliau galimas dokumento pasiekmes ir toliau bendradarbiausime su šešėlinis ir pranešėjas ir su pranešėju. Uh, ateityje tam, kad šis dokumentas būtų kuo geresnis. Dėkoju. Ačiū kolegai Metskė, kuris atstovauja komisiją. Dabar dar kartą žodis pranešėjai Javier. Ačiū. Norėčiau padėkoti šešėliams pranešėjams, norėčiau padėkoti komisijai už išreikštą nuomonę ir pastabą. Žinoma, nuomonių skirtumų yra pakankamai, mes dar turime keletą savaičių ir tikiuosi, kad mes galėsime suderinti pozicijas ir surasti kompromisinius variantus. Iš tikrųjų reikia šitą reglamentą sugriežtinti ir reikėtų mūsų tikslus susijęti su bendruoju tikslu, tai yra mažinti šiltnamą efektą sukeliančių dujų išmetimus. Dėl techninių detalių, žinoma, mes turėdėm, turėsime tartis ir daryti kompromisus, kitaip net negali būti. Dėkoju komisijai už atvirą, atviras mintis ir už siūlymą toliau diskutuoti. Taigi aš manau, kad paruošim tokį pranešimą, kuris bus priimtinas visiems. Norėčiau informuoti, kad pakeitimus galite teikti iki sausio 16-osios, iki pietų, balsavimas kovo 31 komitete, Envi gegužės 29, o plenarnės sesijos balsavimas dar nėra patvirtintas. Taigi baigėme diskusiją šiuo klausimu, o dabar devintasis darbo tvarkės klausimas, kadangi aštuntasis yra atidėtas vasario šeštajai dienai. Devintas klausimas Europos bendro vartojimo ekonomikos darbo atvarkė pagal 54 mūsų darbo tvarkų taisyklės punktą. Mes turime įgaliojimus svarstyti šitą klausimą. Šitas klausimas yra susijęs su skaitmeninė ekonomika ir atvera naujas galimybės vartotojams ir e, verslui, ypač mažoms įmonėms. Naujovė yra ta, kad šitoje bendro vartojimo ekonomikoje atsiveria ir naujos pareigos ir galimybės, todėl labai reikalingas didesnis teisinis aiškumas ir vartotojams, ir administraciniams struktūrams, ir piliečiams. Mes turime maždaug 30 minučių diskusijai ir Tamberano pirmiausia suteiksiu žodį, kuris yra pranešėjęs FDD Group frakcijoje. Labą dieną, mėly kolegos. Visų pirma, norėčiau palinkėti gerų metų. Mes šiandieną komitete turime išsakyti savo nuomonę apie bendrų vartojimo ekonomiką. Tai yra labai svarbus aspektas. Jis nuolatos ši ekonomika auga, ji apima mūsų pramonę, ji svarbi mūsų piliečiams ir įmonėms ir taip pat mm, ir kitiems subjektams. Mūsų valstybės ir miestai stengiasi kurti naujus dalykus. Ir svarbu, kad e, dedant šias pastangas būtų galima užtikrinti pusiausvyrą tarp dviejų dalykų, tarp dviejų aspektų. Visų pirma, turi būti kuriam apsaugoma laisvė kurti įmonės e, ir tarp vartotojų apsaugos ir darbuotojų bei gamintojų apsaugos. Juos reikėtų saugoti nuo administracijos, nuo biurokratijos. E, šiame procese yra labai svarbu pripažinti, kad e, yra daug bendradarbiavimo formų. Dovanojimo ekonomika, beveik rinkos ekonomika. Taigi labai svarbu, mano manimo, dabar pradėti apie bendro vartojimo ekonomiką ir galbūt e, šį terminą vartoti daugiskaitą. Komisija teigia, kad negalima pasiteikti vieno bendro požiūrio, vis, kuris tiktų visiems sektoriams. Reikia pripažinti įvairovę. Ta įvairovė vis dėlto sieja skirtingus e, subjektus ir panašumus. Visų pirma, ištekliai yra naudojami kartu tie ištekliai, kurie paprastai naudojami per mažai. Ir dėl to atsiranda nauda ekonomikai ir aplinkai bei veiksmingesnės paslaugos. Taip pat yra aktyviai įtraukiami piliečiai inovacija yra atveriama, yra teikiama mm, visuomeniai. Ta dalymosi ekonomika yra galima tose visom, to, toje visuomenėse, toje visuomenėje, kur yra dalyjamasi žiniomis, kur yra galima laisvai naudotis e, įrangą ir taip toliau. E, yra intensyviai naudojama technologija, informacinė technologija, komunikacijų technologija. Tai yra labai svarbu greitai kuriant idėjas ir jomis dalyjantis tarp dalyvių. Taip pat yra mažinamas poreikis ieškoti tarpininkų, mažinamos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, taip pat yra tinkamai teikiama informacija ir stiprinamas pasitikėjimas. tam, kad būtų galima pilnai panaudoti bendro vartojimo ekonomiką ir panaudoti privalumus, norėtume paprašyti komisijos ar valstybių narių skirti erdvę, kurioje būtų galima e, vystyti šią ekonomiką, taip pat norėtume paprašyti skatinti teisės aktus šioje srityje, skatinti junglumą ir skaitmeninį švietimą. Taip pat norėtume skatinti ir ekonomikos centrus Hub 4.0. Taigi mes prašome komisijos užtikrinti, kad politika ir ES teisės aktai turėtų būti orientuoti į ateitį ir užtikrintų teisinį tikrumą. Taip pat turėtų būti užtikrinama darbuotojų ir verslininkų socialinė apsauga, turėtų būti užtikrinama klientų sauga, taip pat turi būti užtikrinama sinergija su tradiciniu verslu ir mm, turi būti atsižvelgiama ir į paslaugų sektorių. Taigi, baigdamas pasakysiu, kad tai yra tik kai kurios iš mano minčių, kai kurios iš mano minčių uh, Ir e, aš tikiuosi, kad e, panaudodamas kolegų pakeitimus pagerinsiu šį dokumentą. Deja, negalėjau išanalizuoti visų aspektų, todėl kad dokumentui buvo skirtas tik ribotas e, teksto kiekis. Ačiū, Tamburanė. Jūs. Uh ilgiau kalbėjote, mes tai toleravome, kadangi jūs prieš tai nekalbėjote. Dabar suteiksiu žodį politinių frakcijų šešėliams pranešėjai poniai Sanders iš APP pirmiausia. Dėkoju pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui, kuris savo nuomonėje atsižvelgia į tam tikras svarbės temas, kurios yra susijusios su dalymos ekonomika. E, mes žinome, kad to, tai, ta ekonomika atveria, turi didelį potencialą ir Europa gali tapti lyderiu šioje srityje. Būtent e, ne, bedarbiai ir pensininkai, jaunimas arba nepastovų darbą turintys asmenys gali e, rasti užimtumą ir didinti savo pajamas. Matome, kad atsiranda dalymosi paslaugos ir manome, kad tikrai reikėtų jas skatinti ir padėti e, startuoliams. Dėl teisės, kuri turėtų būti taikoma paslaugoms ir šių platformų darbuotojams, reikėtų dar daugiau aiškumo. Dalymosi dalymas, jis neturėtų tapti kažkokiu šūkiu, e, kuriuo naudojantis būtų galima apeiti taisyklės ir būtų galima elgtis nesažiningai. Aš norėčiau pasiūlyti tam tikrų pakeitimų, kuriais patikslinsiu tekstą. Jie yra susiję su e, sąžininga konkurencija ir su skaitmeniniu švietimu žiniomis. E, taip pat su startuolių kūrimu, jų e, veikimu Europos rinkoje. Taip pat manau, kad dalymosi ekonomika turi būti paremta pasitikėjimu. Taigi norėčiau pasiūlyti sukurti sertifikavimo mechanizmą. E, vartotojai turėtų e, pateikti nuomonę apie paslaugas tam, kad būtų galima išvengti netikrų nuomonių. Dalymosi ekonomika nuolatos kinta Ir manau, kad dar neturime pakankamai tikslių duomenų, taigi reikėtų siekti dar daugiau Europos lygių, reikėtų galvoti apie rodiklius, kuriais naudojantis būtų galima atskirti profesionalus nuo individualių asmenų ir atskirtume juos nuo išlaidų dalymosi. Taip pat dėl e, skaitmeninės srities. E, taisyklės turėtų būti taikomos visiems tam, kad būtų galima laikytis e, įstatymų. Na ir dar klausimas dėl procedūros. Man kyla klausimas e, dėl e, Strasbūro. Jūs atvyksite į Strasbūrą kitą pirmadienį. Aš norėčiau klausti, ar būtų galima vieną dieną pavėlinti uh, pasiūlymų dėl pakeitimų pateikimo datą, ar būtų galima jas pateikti iki antradienio. Dėkoju. Truputį buvo pakeista iki sausio 17 dienos 12 valandos. Aš po to paskelbsiu tą informaciją dar kartą. SND frakcijos vardu kalbės ponė Demonte. E, innanzitutto un ringraziamento al relatore Tai yra. Dėkoju, aš norėčiau padėkoti pranešėjui. E, trumpas tekstas, bet manau, kad einama tinkama linkme. Reikėtų tikrai pabrėžti dalymos ekonomikos svarbą, nes e, tikrai ji prisideda prie ekonomikos augimo ES, bet aš suprantu, kad yra sunku suprasti, kur link turėtume eiti šioje srityje, nes tai yra nauja, naujas modelis ir dar trūksta reglamentavimo. Turėtume pagalvoti ir apie ateitį, nuspėti ateitį. Tekstas yra geras. Bet aš galbūt norėčiau labiau pabrėžti strategiją ir politiką. Jau dabar norėčiau pasakyti iš anksto, ką pateiksiu savo pakeitimuose. Aš norėčiau, kad būtų užtikrinta duomenų apsauga, būtų garantijos ir kad būtų suvienodinimas, taisyklių suvienodinimas šioje srityje visose valstybėse narėse, nes e, nacionaliniu lygiu jau yra teisės aktų, vietiniu lygiu, regioniniu lygiu jau yra patvirtinta teisės aktų. Taip pat reikėtų suprasti, kad yra įvairių platformų, dėl to reikėtų pasitelkti lankstumą ir turėtume atsižvelgti į, veik, į subjektų judumą. Taip pat e, turėtų būti užkertamas kelias monopoliui, platformų monopoliui. Nors tai, žinoma, gal labiau yra susiję su konkurencija ir vidaus rinka. Manau, kad reikėtų vis dėlto pabrėžti ir šį aspektą. Na, o dėl e, paslaugų teikimo jiems reikėtų taikyti vienodas taisyklės. Taip pat reikėtų mažinti administracinę naštą, kuri kyla įmonėms ir piliečiams, bet taip pat reikėtų užtikrinti ir apmokestinimą. Bei turėtų būti užtikrinamas, užtikrinama galimybė pasinaudoti kreditu. Na ir dėl nepriklausomumo, dėl laisvumo, tam tikrose sektoriuose yra licencijos. Reikėtų tam tikros institucijos, kuri galėtų kontroliuoti šį sektorių ir nustatytų, kokios turėtų galioti e, prievolės e, ir kokios galėtų būti subjektų taisyklės. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir į labiausiai nutolusius regionus. Aš dalyvauju taip pat transporto komiteto srityje. Norėčiau pasakyti, kad yra tokių didelių miestų, kur nereikėtų uh, didinti automobilių naudojimo, skatinti to naudojimo, bet yra tokių vietų, zonų, pavyzdžiui, kalnuose, kuriuose, kitose, kuriuose nors kitose teritorijose, kur e, automobilių naudojimą reikėtų skatinti. Taigi reikėtų į tą zoną žiūrėti kitaip. Na ir dėl um, daugia pakopo valdymo. Tikrai mes turime pasitelkti subsidiarumo principą ir visi e, turėtų galėti veikti šioje srityje. Thank you, Mrs. Demonte. Uh, uh, Ačiū kolegiai Demonte. ECR šiame pranešėje nėra, tačiau Tošinovskį jį pavaduos ir perskaitys jo nuomonę. Ačiū. Aš atsiprašau šešėlinio pranešėjo Hinko vardu, jis paprašė apibendinti jo nuomonę. Pirmiausia, turėčiau padėkoti pranešėjui už jo parengtą nuomonę. Henkel mano, kad bendro vartojimo ekonomika yra labai puikiai galimybė vartotojams sutaupyti paslaugų kaštus ir ji yra naudinga tiems, kurie ieško lankstesnių įsidarbinimo galimybių. Mes negalime skatinti skaitmeninės vidaus rinkos ir pasisakyti prieš tokio pobūdžio platformas. Taigi pranešėjas pritarė komisijos siūlymui ir mano, kad valstybės narės taip pat turėtų suformuluoti specifines mokesčių nuostatas, pavyzdžiui, tiems, kurie teikia maitinimo paslaugas, taip pat slaugos bendrovės reikėtų apimokestinti kokybišką prieigą, bet taip pat reikia apsaugoti ir darbuotojus, jų socialinės teisės, atlyginimą ir taip toliau. Taip pat reikia ir platformų reglamentavimo. Be to, reikėtų siekti suvienodinimo ES lygių. Bent jau reikėtų suvienodinti apibrieštis ir bendrą reglamentavimą tam, kad būtų išvengta rinkos susiskaidimo. Uh, ponė pirmininkė. Aš manau, kad e, mums reikėtų bendrai apibriežti reglamentavimą, bet tikrai e, mūsų laukia dar labai daug darbo. E, Ačiū kolegai Riki. Iš kitų frakcijų atstovų nematau, o dabar Blanko Lopes, SMD atstovas, prašau žodžių. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti už pasiūlymus. Tačiau turėčiau pasakyti, kad e, mūsų ekonominėje ir socialinėje sistemoje laukia daugybė pokyčių, kadangi skaitmeninės paslaugos pakeitė daug ką iš esmės. Pavyzdžiui, paslaugų sferoje pasikeitė mūsų kelionės, mūsų poilsis, mūsų darbo pobūdis. Aš, aš norėčiau pasakyti, kad aš pateiksiu pakeitimų siūlymų kai kuriais svarbiais, mano manimo, klausimus. Reikėtų labai atskirti atskiras platformas, reikėtų įvertinti poveikį darbo pasauliui, darbo rinkai, poveikį monopolistinėms rinkoms ir taip pat reikėtų pagalvoti, kaip šita platforma paveiks mūsų gyventojus. Daugiau niekas neprašo žodžio. ITRE komiteto atstovui. Dviem minutėm. Taip. Komisijos atstovai, dviem minutėm. Dviem minutėm atsiprašau. Ačiū parlamentui už čia nuomonę kuri yra skirta komisijos paskeltam komunikatui. Iš tikrųjų, nuomonė yra nuosekli, išsami, tačiau aš norėčiau paminėti keletą dalykų, kurie buvo iškelti. Pirmiausia, bendro vartojimo ekonomika kaip tema yra, yra daugelypė kadangi jį apima ir vartotojų, ir tiekėjų platformas. Ir čia šitas skirtumas tarptų atskiros įmonės teikiamų paslaugų yra labai sudėtingai apibrėžiamas, kadangi tam reikėtų atskiro reglamento. Taigi mes kalbame dabar apie tiekimą pagal platformą. Komisijos komunikate buvo pakankamai atsargiai suformuluotas siūlymas na, pasiūlyta naujo reglamento idėja, kadangi yra dar daug pilkų um, zonų, yra įvairiausios atsakomybės sritis, kurias reikėtų uh, apibrėžti. Komisija pritarė parlamentui kad mes turėtume galvoti apie desnį užimtumą ir didesnę naudą vartotojams, perneinant prie bendro vartojimo ekonomikos. Tai yra svarbiausias dalykas. Tačiau reikia pagalvoti apie darbuotojų teisės, taip pat vartotojų teisės ir, žinoma, reikėtų siekti naudos ir vieniems, ir kitiems. Komisija stebi situaciją, kadangi sektorius vystosi labai greitai, daug greičiau negu auga ekonomika apskritai, negu apskritai ekonomika auga skaitmeninėje rinkoje ir taip pat negu elektroninė prekyba. Taigi mes ir toliau sieksime bendradarbiauti su parlamentu, tačiau, kad galėtume suprasti, koks šitos platformos poveikis verslo aplinkai, norėtume užsakyti du tyrimus, poveikio vertinimą. Ir taip pat reikėtų atsižvelgti ir į ekonomikos augimo tendencijas Iš tikrųjų, mes tikimės puikiai bendradarbiauti su parlamentu ir ateityje. Ačiū kolegai Kei, dėkoju visiems, kurie diskutavo, o dabar pranešėjas Tamburani dar kartą pasakys apibendrinai žodį. Dėkoju, kalbėsiu trumpai, nes ilgai kalbėjau pradžioje. Dėkoju visiems, kurie pasisakė. Aš esu tikras, kad mes puikiai pasidarbuosime. Mūsų nuomonė bus perduota kolegai Dantį ir jis tikrai pagerins ją ja, dar labiau. Dėkuoju. So much. Dėkoju, ponė Tamburano. Tai baigia mūsų diskusijas dėl e, šią temą. Dabar pristatysiu tvarkaraštį. Pone Sandersta taip pat paminėjo. E, Iki sausio 16 dienos 6 valandos galite teikti pakeitimus. E, Tai buvo pagal pirminį tvarkaraštį, bet suteikėme dar kelias valandas, galite teikti iki sausio 17 dienos. E, komitete balsuosime vasario 28 dieną, IMKO komitete bus balsuojama balandžio 24 dieną, o e, balsavimas plenarinėme posėdė dar bus patvirtintas vėliau. Toliau dešimtas darbo tvarkės punktas - pranešimas apie vykstančias dėrybas. E, pirmasis klausimas yra spektras, paskui bus tarptinklinio ryšio paslaugos ir paskui ETS sistema. E, iš tiesų visiems pranešėjams suteiksiu šiek tiek daugiau žodžio, e, pen, po penkias minutės, o kadangi yra daug laiko, tai dar suteiksiu žodį ir tiem, kas nori pasisakyti. Pirmasis punktas tai yra spektras. Pone Patricija Toja yra įtrė pranešėja e, dėl, jinai, dėl spektro, spektro sprendimo. Pirmasis, pirmosios trišalės dėrybos įvyko gruodžio 14 dieną ir pavyko pasiekti politinio susitarimo. Aš norėčiau pasveikinti ponę Toją ir suteikti jai E, žodį penkioms minutėms, bet ponė, e, ponios Toja nėra, jie kitame posėdė, nes žinote, kad ji išėjo po balsavimu, tačiau ją pavaduos jos kolegė ir jinai pristatys ponios Tojos poziciją. Dėkoju. Aš pirmininko sveikinimus perdosiu poniai Toje. Aš tiesiog, e, aš tiesą sakant pati nustebau, kad taip greitai pavyko susitarti. E, Strasbūrė tuomet vyravo tokia kalėdinė nuomonė ir tikrai džiaugiuosi, kad e, galutinis susitarimas buvo pasiektas gruodžio mėnesį. Ir ponė Toja norėtų padėkoti visiems šešėliniam pranešėjam, kurie dalyvavo dėrybose. Ir ponė Toja sako, kad po šio, triš, po šio trišalio darybų posėdžio įvyko dar techninis posėdis, kur buvo derinamos techninės detalės ir ten atsispindėjo visos EPP, e, visi EPP e prioritetai susiję su e, spektro sprendimu ir, ir e, Europos parlamento, prie, atsiprašau, prioritetai atsispindėjo. Ir taip pat e, buvo. E, Korepero posėdis o ITRES komitete bus balsuojama 26 dieną, paskui pranešimas bus nagrinėjamas plenarinėme posėdėje. Yra kai kurios detalės, kurias e, reiktų paminėti. E, valstybėms narėms yra suteikiamas laikotarpis meta, dviejais metais ilgesnis nustatyti e, plačiojo, plačiojuošio interneto tiekimą ir reikia siekti kokybiškų e, tikslų ir laikytis taip pat radio spektro programos. E, toliau ketvirtasis straipsnis dėl atitinkamų dažnių. E, tas tekstas buvo tais, taisytas dėl to, kad siekiama suderinti spektrą su interneto platformom. Tai reiškia, kad yra įmanomas derinimas. Ir e, mes tokiu būdu e, siekiame subalansavimo, subalansuoto sprendimo visiems operatoriams. Ir e, taip pat e, bus pagerintos sąlygos vartotojams. Mes tikimės, kad bus atsižvelgiama taip pat į technologijų vystimasi. Toliau šeštasis straipsnis. E, e, čia taip pat kalbama apie tai, kad reikia atsižvelgti į technologijų vystimąsi, tai buvo svarbiausi aspektai pranešėjai. Kadangi niekas daugiau nepaprašė žodžio, tai tuomet iš tiesų galiu pasakyti, kad jūs tikrai puikiai padirbėjote, norėčiau padėkoti jums už tai ir aišku perdokite sveikinimus poniai Toje. Toliau e, e, tarptinklinio ryšio paslaugos. E, pone Kumplanatriš e, yra mūsų pranešėja. Pirmosios, pirmosios trišalės dėrybos vyko gruodžio 14 dieną, kitas posėdis numatytas sausio 17 dieną. E, tiesa, dėl spektro e, sausio 26 dieną balsuosime komitete. O grįžtant prie roamingo, prie tarptinklinio ryšio, antrasis trilogo sustikimas įvyks sausio 17 dieną ir pažiūrėsime, kokie jo bus rezultatai. Pone Kumpulanatri, suteikiu Jums žodį penkioms minutėms, kad pristatytumėte trišalių dėrybų rezultatus. E, man tikriausiai nereiks tų penkių minučių, nes iš tiesų dėrybų pradžia buvo labai sėkminga. Aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir visam komitetui, nes balsuojant iš tiesų buvo išreikštas palaikymas Europos parlamento nuomoniai. Ir e, e, e pirmosios trišalės dėrybos įvyko Strasbūrė. E, gruodžio 14 dieną, toliau sausio 17 dieną yra numatytas kitas posėdis. Aš numan... norėčiau dirbti kiek įmanoma greičiau, kad šis pranešimas būtų patvirtintas jau e, birželio mėnesį. Ir e, nežinau, ar. E, Nežinau, ar bus sėkmingos kitos trišalės darybos, jos vyks trečiadienį 8 val. vakare. E, ir mes norime, kad visos trišalės darybos būtų baigtos iki vasario mėnesio, kad laikytumėmės tvarkaraščio, nes tai yra svarbu visiems europiečiams, nes jie laukia tarptinklinio ryšio paslaugų pagerinimo. Ir Europos mes laikomės Europos parlamento pozicijos, e, tiesa institucijų pozicijos išsiskiria ir mes griežtai laikomės savo nuomonės, savo pozicijos ir mes norime kalbėti apie kainas E, apie kaštus, kurie, kurie teks bendrovėms, ne, nes ateityje vartotojai nebemokės. Taip pat mes kalbame apie sąžiningą e, vartojimą ir komisija kol kas vykdo dar konsultaciją su valstybėmis narėmis ir dabar pasibaigus tom konsultacijoms, e, aišku, dėrybose atsiras nauji elementai ir ir žiūrėsime, kaip bus su operatoriais, kurie siūlo pigias paslaugas, e, kas bus su duomenų perdavimu, nes kol kas yra tam tikri e, apribojimai vartotojams. Tai reiškia, kad e, pavyzdžiui negali 300 gigabitų duomenų persiųsti keliaudamas. Iš, iš esmės tai yra suprantama e, e, toks vartot, var, e, apribojimas yra suprantamas, bet aišku, vartotojams tai gal ne, galbūt ne visada patinka. Taip pat žinau, kad e, kad mes kitos savaitės trišalėse darybose gausime naujų techninių detalių iš komisijos ir mes bandysime e, rasti politinį susitarimą, galbūt e, tiesiog suvienodinti pozicijas dėl to, koks yra mūsų pagrindinis e, tikslas ir e, galbūt yra, e, yra svarbu, kad mes nustatome kainas rinkai. E, politinės mūsų ambicijos būtų kiek įmanoma greičiau pabaigti dėrybas šiuo klausimu, nes tai yra labai svarbus aspektas, e, kalbant apie vidaus rinką, tai yra svarbus klausimas e, vartotojams. E, dabar mes esame Europos Sąjungoje, kur nebėra sienų, yra laisvas judėjimas. Tai E, tai neturėtų daryti įtakos ir e, tarptinklinio ryšio paslaugoms, kai kerti valstybės sieną. Dėkoju uždėmesi. Dėkoju, ponė Kumplanatri, kadangi niekas neprašė žodžio, bet žinau, kad ponas Tašanovski yra šešėlinis pranešėjas. Ar jūs norėtumėte e, pakomentuoti? Dėkoju, kalbėsiu trumpai. Pone pirmininkė, E, labai gerai e, paaiškino, kas įvyko pirmosiose trišalėse dėrybose. Ir e, iš tiesų e, ginčytinas klausimas kol kas išlieka duomenų e, perdavimo paslauga. Iš tiesų tai yra labai sudėtingas klausimas. E, ir mes pažiūrėsime, kaip vystysis Europos komisijos nuomonė. Artėja galutinis terminas, mums aišku reikės rasti kažkokį kompromisinį sprendimą ir dabar laukiame, ką pasiūlys komisija tikiuosi, kad mums pavyks baigti trišalės dėrybas kiek įmanoma greičiau, nes turime galutinį terminą, e, kada turime pabaigti šį visą projektą. E, o dar norėčiau baigdamas padėkoti poniai pranešėjai už jos darbą ir pastangas. Dėkoju ponė Tošinovski, kaip buvo paminėta pranešėjas. E, sausio 17 dieną įvyks kitos trišalės dėrybos, o paskui ponia Kumpulanatri pristatys e, komitete tas tų trišalės, trišalių darybų rezultatus. Atsiprašau, jos vyks sausio 18 dieną. Ir iš tiesų dauguma politinių frakcijų palaiko e, Europos parlamento poziciją ir todėl aš norėčiau palinkėti jums sėkmės dėrybose, ypač dėl to, kad jos vyks gana vėlai vakare trečiadienį. E, E, tai, baig, tai baigėme diskusijas dėl tartinklinio ryšio paslaugų, o dabar kalbėsime apie ETS sistemą. E, aš pats esu pranešėjas e, šiuo klausimu. Aš pats turėsiu laikytis penkių minučių limito. Spalio 13 buvo balsuota ir pranešėjai buvo suteikta įgaliojimai darybose atstovauti ITRE komitetui. Man, kaip pranešėjui, labai svarbu, kad nuomonė būtų labai suderinta ir kad Envi komitetui būtų pasiūstas labai aiškus signalas ir suinteresuotum šalims taip pat aiškus signalas apie ETS rinką. Kad užsitikrintume daugumą, reikėjo parengti labai platų kompromisinių pasiūlymų paketą ir mes puikiai prisimename, kad reikėjo dirbti labai greitai ir mes, kad susitartume tarp EPP, SND ir ALDE, kurie pritarė mm, šito pranešimo esmė, o kai kurie pritarė tik tai, kai kurios praksijas pritarė tik tai kai kurioms dalims. Envi vyko dėrybos, iš tikrųjų e, ITRE mūsų darbas buvo labai gerai įvertintas ir e, ENVI balsavimo metu tai atsispindėjo. buvo atkreiptas dėmesys į vairias finansavimo sistemas darybų metu ir tai atsispindėjo ir Envi pranešime. Du. Dvi svarbios temos, žinoma, simboliškai svarbios pagal e, skaičius, tai yra aukcionų parduodamų leidimų kiekis ir e, suma numatyta. E, Taigi įtre e, komitete už tuos pasiūlymus buvo balsuota palankiai, bet to netiesioginių kaštų kompensavimo e, fondui buvo įtre komitete buvo patvirtintas ir tai atsispindi e, pranešime dėl tikslų iš tikrųjų yra pasisakoma už atnaujintą modelį, tai buvo pasakyta ITRE. Toje srityje, kur mūsų įgaliojimai yra bendri, norėčiau pasakyti, kad didžiuojasi ITRE komanda, kad padėjo mums įteisinti mūsų nuostatas. Aš į ITRE komitetą grįšiu su tekstu ir tikiuosi, kad jam po to bus pritarta ir ENVI komitete ir galutinai dabartinis tekstas atrodė galbūt bus toks, kuriam bus sunkiai pritarta, tačiau iš esmės taip nebuvo balsuojant. Komisijai buvo pasiūlyta vengti besidubliuojančių politikos nuostatų ir taip pat atsižvelgti į ETS, į, į Junktinių tautų LULUCF procesus ir uh, nes, neskaičiuoti tų pačių skaičių dar ir dar kartą, kadangi tai galėtų ES reikšti papildomą administracinę naštą. Europos parlamentas mano, kad e, jis turėtų turėti svarų žodį darybose su taryba, bet ir pasiūsti labai aišku signalą ES verslininkams. Su NV sekretoriatu mes dar e, toliau derinsime tekstą ir mes kitą savaitę pabandysime e, tą darbą pratesti. Kitą savaitę būsime Strasbūrė, tačiau vis dėlto mes pabandysime su šešėliniais pranešėjais, su dauguma iš jų, bent jau iš keturių frakcijų, surasti laiko ir galbūt peržiūrėti kai kuriuos įtre komiteto pasiūlymus plenarniai sesijai. Tačiau tokių žinių, tokių signalų dar negavau, tačiau aš vis dėlto susisieksiu su kolegomis ir dar kartą išsiaiškinsiu. Taigi tiek pastabų iš mano pusės apie ETS, ar kas nors norėtų ką nors pridurti, paklausti. Aš norėčiau taip pat pasakyti keletą žodžių. Iš tikrųjų, labai svarbus pranešimas. Aš norėčiau pasidžiaugti jūsų kaip pranešėjo darbu, įtre komiteto vardu. Jūsų nuomonė buvo labai svarbi ir aš norėčiau pabrėžti, kad mes bendradarbiaujame su Envi komitetu pagal 54 mūsų veiklos taisyklių punktą ir tai yra nelabai lengva, kadangi praėjusi kartą Envi komitetas ėmėsi pagrindinės atsakomybės, o ne ITRE, taigi mūsų komitetui tenka didžiulė atsakomybė didžiulė atsakomybė mūsų pramonės e, atžvelgių. Ir aš norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi už jūsų bendradarbiavimu su Envi komitetu ir suprantu, kad tai yra labai svarbu. Žinau, kaip tai vyko, vyko ir aš manyčiau, kad reikėtų pateikti kai kuriuos uh, pakeitimus, vadovaujantis mūsų rezultatais, kadangi mūsų komitete jiems pritarė dauguma. 85 procentai mūsų komiteto narių pritarė įtre komiteto kompromisiniams pasiūlymams. Ir tai iš esmės juk dalykas susijęs su mūsų realia, realiaja ekonomika. Mes turime įgyvendinti Paryžiaus lūkesčius ir turime turėti omenyje, kad gyvename realiai veikiančioje ekonomikoje ir neturime pakirsti mūsų verslo subjektų interesų. Mes kaip šešėliniai ir jūs kaip pranešėjas galėtume ko gero pagalvoti apie esminius pakeitimus būtent šiomis temomis. Dėkuoju Jums už bendradarbiavimą. Mes grįžime prie šio klausimo po to, kai pasikonsultuosime su kolegomis. Aš nenorėčiau skubėti, aš turiu daugumos įgaliojimus, bet žinoma, turime galimybių e, kai ką pasiūlyti dar. Tošanovski. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat Aš norėčiau išreikšti ECR frakcijos nuomonę. Pirmiausia pasakysiu, kad mes džiaugiamės pranešėjo pastlau, pastangomis. Nuomonėje yra tam tikrų spragų ir puikiai suprantame, kad kompromisą pasiekti yra labai sunku, tačiau aš vis dėlto norėčiau pasidžiaugti Envi komiteto e, požiūriu į įtre pasiūlymus. Buzek mano, kad šio darbo paskutinėme etape reikėtų Envi ir ITRE pranešimus sujungti, konsoliduoti, apibendrinti Mes puikiai žinome, kad ITRE nuomonė buvo patvirtinta, tačiau kompromiso pasiekti frakcijoje nebuvo lengva ir todėl, manyčiau, labai svarbu grįžti prie mūsų ankstesnių pakeitimų siūlymų, įtraukti juos į galutinį balsavimo sąrašą. Aš pritariu, žinoma, pritarsiu plenarnėje sesijoje šiam pranešimui, tačiau dar kartą norėčiau pasakyti, kad labai svarbu turėti omenyje pramonės interesus. Labai svarbu tai suprasti ir e, todėl manyčiau, kad reikėtų atsižvelgti į visų teikiamus pakeitimų siūlymus. Tačiau Ir pabaigoje norėčiau pasidžiaugti bendradarbiavimu tarp Envi ir ITRE komitetų. Tai nebuvo e, savaime suprantama praktika. Iš tikrųjų, dėkoju už jūsų nuomonės, aš perduosiu jūsų nuomonę tiems šešėlėmis pranešėjams, kurie nebuvo šiandien salėje. Iš tikrųjų, kitą savaitę mes dar grįžime prie šitų klausimų ir aš iškelsiu Buziko ir Tošanovskio mintis e, kitame susitikime. Ir galiausiai mes esame iš tikrųjų esame gerame komitete, įtre komitete būdavo sunku susitarti dėl nuomonių. Aš manau, kad dabar mes jau grįžtame į įprastas vėžės ir kaip kolega Buzek minėjo, 85 procentų dauguma yra ne šiaip jau lengvai pasiekiamas procentas ir aš manyčiau, kad mes galėsime pritarti galtiniam rezultatui, daugiau nematau pra, prašančių kalbėti. 11 darbuotojas klausimas, kiti klausimai niekas neprašo žodžiai, tuomet kitas posėdis, jo data, tai būt sausio 25-26 nuo 9 iki 12.30. 30 ir po to nuo 3 iki 18.30 visų. Dėkuoju.